So, good morning everybody. I hope you had a wonderful summer break, unfortunately. Na kągi, labas rytas visiems. Aš tikiuosi, kad jūs visi gerai pailsėjote ir esate pasiruošę toliau dirbti, todėl pradedame šiandien mūsų posėdį. Aš žinau, kad e, Bruselėje šiandien dar nėra labai daug Europos parlamento narių, bet aš džiaugiuosi, kad e, į mūsų posėdį susirinko jų pakankamai. Aš nebejoju, kad jūs pailsėjote gerai ir esate pasiruošę imtis darbų strategiją. Pirmiausia, mes turime patvirtinti darbo tvarkės projektą. Ar norit ją pakomentuoti? Ne. Gerai, tuomet jį patvirtinti. Toliau Liepos 11 e, posėdžio protokolai. Jei turite kokį nors pastabų, praneškite apie jas mūsų sekretoriui iki posėdžio pabaigos. Jei pastabų nesusilauksime, tuomet laikysime, kad jie yra patvirtinti. Toliau pirmininko pranešimai. Pirmiausia, aš norėčiau Jums pranešti, kad e, pasikeitė sisteminės riziko, bendro banko pertvarkymo institucijos vadovas pranešė komisija apie tai, kad jis norėtų, tarybos narys, atsiprašau, pranešė apie tai, kad jis norėtų pasitraukti iš pareigų ir rūpiučio mėnesį Europos komisija paskelbė atitinkamą informacinį pranešimą oficialiame leidinyje Ir Europos parlamentas, ir ypač mūsų komitetas, dalyvaus renkant asmenį, kuris pakeis pasitraukiusi tarybos narį. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti poniai Kelemar už jos darbą šioje institucijoje. Toliau, tarp institucinės dėrybos aš norėčiau praneštėms apie tai, kad Liepos mėnesį įvyko trišalės dėrybos dėl direktyvos, kuri turėtų pakeisti direktyvą 1549 dėl finansinių sistemų naudojimo teroristų veiklai finansuoti prevencijos pakeisti. Ir galvojama apie tai, Kaip galima būtų sukurti vieną bendrą priežiūros instituciją, kuri turėtų prižiūrėti visus finansinius klausimus susijusius su įsipareigojimu pranešti komisijai apie tai, kokios sankcijos yra taikomas ir kaip vykdomas yra priežiūros darbas. Ir kol kas Mes žinome, kad darybos, darybo, darybų dvasia buvo tinkama gera, bet rezultatų nėra pasiekta. Įvyko, tai, rugsėjo mėnesį įvyks du tarybos atitinkamų struktūrų posėdžiai, kuriuose bus galvojame tai, kaip galima būtų pasirengti kitam darybų raundui, kuris turėtų įvykti spalio trečią dieną. Mes apie šį klausimą dar kalbėsime Strasbūrė. E Toliau. Penktasis darbo tvarkės punktas tai yra teisėtos informatorių veikiančių viešo intereso labui, kai atskleidžia konfidencialią bendrovę ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją apsaugos priemonių. Mūsų pranešė yra Molė Scott. Kato, prašau, Molė. Ačiū, panė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad a, nemažai parlamento narių susirinko į šį posėdį, nors ne visi gal, kai kas gal vėluoja, aš atvykau pirmojo, bet e, taip pat gerai dėl to, kad aš iš, iš Britanijos. Na kągi, mes dirbame nemažai, padarėme pažangos, nemažai mums pavyko susidarsti tarp įvairių frakcijų. Dar vienas šešėlinių pranešėjų posėdis yra numatytas šį vakarą. Mm ką galiu pasakyti? Mes žinome, kad informatoriai vaidina labai svarbu vaidmenį gindami viešą interesą. Tačiau tik šešiose valstybės, valstybėse narėse galioja teisės aktai, kurie apsaugo na, informatorius. Ir visose šiuose šešiose šalyse taikomas horizontalus, o ne vertikalus požiūris. Aš esu įsitikinusi ir man pritarė mano frakcija ir nemažai kolegų, kad informatorių apsauga turi būti užtikrinta visoje Europos Sąjungoje ir mes turime teikti pirmenybę horizontalioms priemonėms, kurios apimtų ir viešą, ir privatų sektorių. Informatorius reikia apsaugoti visose Europos Sąjungos kompetencijos sritise. Ir apsauga turi būti taikoma ir tiems e, informatoriams, kurie ne tik praneša apie neteistą veiklą, bet ir apie kitus pažeidimus, kurie gali pažeisti viešai interesą. Kai informatoriai e, veikia vadovaudomisi viešuoju interesu, jie turi būti apsaugoti. Jos reikia apsaugoti, todėl kad mes norime užtikrinti, kad būtų apsaugoti aplinkosaugos ir socialiniai standartai. Bet to labai svarbu yra suprasti, kad minimali informatorių apsauga ES prisidėtų prie to, kad nusekliai ir gerai veiktų bendra rinka. Mes nenorime užkirsti valstybių, valstybėms narėms kelią dar uh, taikyti stipresnius, griežtesnius apsaugos reikalavimus. Mes norime sukurti aiškius uh, apsaugos kanalus ir aiškę sistemą. Aš perskaičiu vairių frakcijų ir šilbrinžiai patiktus pakeitimus. Ir aš savo nusiteikusi optimistiškai. Aš manau, kad mes galėsime susitarti dėl to, kokiais kanalais yra pateikiama informacija. Informatoriai turi turėti galimybę atskleisti informaciją. Net ir sudėtingais atvejais mes e, galime prisiminti Alan Dulantur, tai šio, e, tai šis asmuo e, prisidėjo prie to, kad būtų sukurtas pas mus LuxLeaks skandalą tyrintis komitetas. Jis negalėjo pranešti organizacijos viduje apie pažeidimus, todėl kad, kad uh, uh, to, tos institucijos vadovai, kurioje jisai dirbo, buvo įsitraukę į tą kontaktą, į, į tą a, skandalą. Todėl jis turėjo paskelbti informaciją viešai ir dėl to prarado savo karjerą. Be to mes turime užtikrinti, kad neinformatoriams tektų da, įrodinėjimo pareiga. Tie, kas siekia ginti viešai interesą, uh, neturėtų įrodinėti, kad jie veikia vadovaudomisi ger, e, gerąją valią teisme. Ir dar vienas dalykas, aš norėčiau pakartoti, kad mums reikia sukurti nepriklausomą ES informatorių apsaugos instituciją. Kaip žinome iš savo patirties, tokios institucijos reikia tam, kad galima būtų tinkamai apsaugoti tuos informatorius, kurie e, nori pranešti mums apie tą informaciją, kuri yra susijusi su e, valstybės valdymu, reguliavimu. Tokiais atvejais labai svarbu yra pagalvoti apie tai, kad mes turėtume taip pat ES informacijų apsaugos fondą, kuris galėtų suteikti nepriklausomus patarimus, nepriklausomas konsultacijas e, informatoriams ir prireikus išmokėti jiems kompensaciją. Galiausiai Aš manau, kad mus remia ir kitos ES institucijos, ypač komisija. Aš manau, kad mes rodome gerą pavyzdį, paaiškindami, kodėl mums reikia stiprių teisės aktų, kurie apsaugotų informatorius. Ir aš nekantriai lauksiu šį vakarą vyksančio šešėlinių pranešėjų susitikimo. Ačiū, dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams, matričėlio salėje nėra, tačiau Jis atsiuntė e, savo nuomonę raštu. Noriu padėkoti pirmininko kolegams, negali dalyvauti asmeniškai posėdėje, tačiau dėkoju už tai, kad aš jį pavaduoju, kalbant apie pranešimą dėl priemonių skirtų informatoriams apsaugoti. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai, poniai Kotkeitui, už iki šiol atliktą darbą. Po susitikimo su šešėliniais pranešėjais situacija pasikeitė gerąją pusę, tačiau reikia spręsti dar kelis svarbius klausimus. Kalbant apie svarbiausius, reikia pabrėžti kompromiso B svarbą susijusi su priemonėmis finansų krizės akivaizda. Taip pat, kalbant apie horizontaliuosius teisės aktus, mes visiškai nepritarime. Taip pat kaip ir sektoriniam požiūriui, kuris apriepia B ir D kompromisus. E, taip pat e, mes manome, kad nuostatas susijusios su taksio komitetu reikėtų tai įtraukti į G kompromisą. E, kitos formuluotės, pavyzdžiui, H kompromiso yra per daug bendro pobūdžio, kalbant apie prievalę pateikti įrodymus. E, pasirinktas terminas wrongdoing yra per daug bendro pobūdžio, reikėtų ieškoti, kuo jį pakeisti. Taip pat mes rekomenduojame, e, tiksliau mums nepriimtina e, opcija įsteigti instituciją, kuri koordinuotų ES mastų informatorių apsaugą ir steigti tinkamus įgaliojimus ES lygmeniui e, taip pat e, nėra visiškai priimtina, tačiau mes e, ketiname, tiksliau Fulvija ketina ir toliau dėti pastangas sprendžiančio klausimus. Kitas pranešės šešėlinis socialistų demokratų frakcijos atstovas yra Olė Liudvikson, prašau. Ačiū pirmininkė. Buvo parengtas tikrai puikus pranešimas e, šią svarbę temą. Noriu padėkoti pranešėjai, kalbant apie atskirus pakeitimus. Aš e, manau, kad e, labai svarbu užtikrinti deramą informatorių apsaugą, nes žmonės dažnai neskleidžia tam tikros informacijos bijodami persekiojimo. Didelį nerimą kelia tai, kad e, piliečiai ir žurnalistai paskelbė tam tikrą informaciją, yra sudinami į kalėjimus arba prieš juos pradėmi teismo procesai, užuot juos teisiškai apsaugos, kuomet skalbama pinigų plovimą arba mokesčių vengimą. Tai e, reiškia pagrindinių ES principų nesilaikymą, todėl turime atitinkamai apsaugoti informatorius. <clears throat> Tinkamas priemonės pasitelkus padidėtų piliečių pasitikėjimas bendrąją rinką ir apskritai ES, todėl būtina apsaugoti informatorius tiek viešame, tiek privačiame sektoriuje, patvirtinti tinkamus teisės aktus, aiškiai apibrėžti, ką reiškia uh, tas terminas informatorius taip pat uh, užtikrinti, kad atitinkama informacija, uh, atitinkamas informacijos atskleidimas negalėtų būti panaudotas kaip tam tikros sankcijos prieš uh, verslo subjektus ir reikia atitinkamos institucijos, kuri būtų atsakinga už šią sritį, taip pat reikia užtikrinti tinkamą keitimąsi informaciją bei gauti teisinės e, konsultacijos. Ir aš e, tikiuosi, kad konsultacijų goje mes užtikrinsime pakankamai tvirtą, atsparę informatorių apsaugos Europos Sąjungoje grindžiamą horizontalių principą. Kar frakcijos vardu dabar Pirko Rūganin kalbės. Ačiū, noriu padėkoti kolegoms už konstruktyvų bendradarbiavimą. Informatorių apsauga galėtų atrodyti kaip nelabai svarbus klausimas bendrame politinėme kontekste, tačiau reikia paminėti, kad Panamos dokumentų skandalo ir taksų komitetai net nebūtų buvę įsteigti, negavus atitinkamos informacijos <clears throat> nesu už e, baudžiamosios teisės kūruojamos sritis yra atsakingos šiuo metu valstybės narės, tačiau mes privalome užtikrinti informatorių apsaugą, patvirtinti tokius teisės aktus, kuriais būtų garantuojama informatorių apsauga ir užtikrinama jų teisė į e, finansinį žalos atlyginimą. LuxLeaks skandalas e, mums primena, kad informatorių apsauga e, nėra pati veiksmingiausia kai kuriuose valstybėse narėse, todėl būtintis veiksmų, kad apsaugotume informatorius nuo persekiojimo e, teisiniai aspektai susijęs informatorių apsauga su santykiai su nacionalinė baudžiamąją teisė žalos atlyginimo fondas, visi šie aspektai galėtų būti išspręsti pasitelkus pakankamai politinės valios. Tuo metu, kai atitinkamos priemonės dar nėra patvirtintas, <clears throat> mes negalime išspręsti kai kurių su etiniais ir teisiniais aspektais susijusių klausimų, pavyzdžiui, EBPO taisyklėse yra tam tikros nuostatos susijusios su žalos atlyginimo mechanizmu informatoriams, tačiau jo prieptis yra pakankamai siaura. Noriu pabrėžti, kad informatoriai atlieka labai svarbu vaidmenį mūsų diskusijose apie mokesčių vengimą. Uh, Taip pat jų informacija būtų labai svarbi atitinkamus registrus įsteigiant. Pastokus atitinkamus informacijos kanalus būtų galima apsaugoti tiek įmonių darbuotojus, tiek ir pačias įmonės padidinti skaidrumą. Tuo tarpu dabar siūloma vizija yra per daug siauros apripties. Taigi bendrai vertinant, teikiami pakeitimai šiam pranešimui yra nukreipti tinkamą linkmę ir aš tikiuosi, kad mes greitai pasieksime pažangos ir išvengsime teisinių problemų ateityje. Ačiū. Ačiū Pirko, liberalų frakcijos vardu Cerikonje turėtų kalbėti, tačiau šiuo metu ne vieno liberalo salėje nematau, tai reiškia, kad dabar Dimitrijus Papadimulis GUE frakcijos vardu pristatys e, jos poziciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponė Keito už atliktą darbą, už e, jam skirtą laiką ir energiją. Jos parengtas pranešimo projektas mūsų šiuo metu yra vertinamas teigiamai, jis yra tolygus ir jame pakankamai dėmesio skiriama klausimams, kurie atspindi tikrovę. Siekiant apsaugoti informatorius. Akivaizdu, kad šiuo metu jų apsauga nėra pakankama, mums reikia nustatyti bendrą Europinį informatorių apsaugos sistemą, nes e, ji yra susijusi su viešo intereso apsauga. Ir vienintelis būdas kovoti su neteisėta veikla, korupcija, mokesčių vengimu yra užtikrinti pakankamą apsaugą tų, kurie nori ginti viešą interesą. Komet tie asmenys e, paviešina uh, konfidencialią informaciją susijusią su e, privačiais ar netgi <clears throat> viešais subjektais, e, kadangi labai daug yra korupcijos atvejų, mokesčių e, vengimo mastai yra dideli, tačiau dabar užuot nubaudus tuos, kurie nesilaiko įstatymų, mes baudžiame informatorius. Taigi turime patvirtinti pakankamai tvirtą institucinę struktūrą ES e, lygmenių, kurią pasitelkę galėtume apsaugoti ne tik informatorius, tačiau taip pat skatinti skaidrumą ir teisės viršenybę. Tokią sistemą sukūrus paskatintume daugiau žmonių kelti atitinkamą informaciją į viešumą, nes šiuo metu žmonės nedrįsta tos informacijos viešinti, kadangi nenori patirti įvairių nemalonių pasiekmių susijusių su teismų procesais ir kitomis persekiojimo priemonėmis, taigi mes turime skatinti visas, visus ekonomikos subjektus, ypač tarptautinės korporacijas, skaidriai mokėti mokesčius ir gerbti teisės aktus bei jų laikytis. Taigi manome, kad e, kompromisiniais pakeitimais einama tinkama linkme dėl kai kurių aspektų mes norėtume siūlyti dar, dar e, uh, drąsesnių priemonių, tačiau suprantame, kad visi, ypač pranešėja, e, privalo siekti plataus sutarimo ir kompromiso. Norėčiau paraginti taip pat ir kitas politinės frakcijas pademonstruoti tą konstruktyvę dvasę. Europos parlamentas siekia apsaugoti kad e, informatorius turėtų būti siejami su pastangomis patvirtinti bendras politinės nuostatas ES tarptautinė bendryje kovojant su korupcija ir šioje nuomonėje galbūt ne, ir konstatuomose dalise reikėtų paminėti jungtinių tautų konvencijos kovai su korupcija 33 straipsnį labai svarbu kad mūsų komitetas ir parlamentas savo veiklą susijėtų su kitų tarptautinių organizacijų pastangomis. Mes pritarėme kolegės Scott Keito e, pranešimui ir tikiuosi, kad pasieksime susitarimą. Van Storch, I... Vas Van Storch, FDD šešėlinės nematau, daugiau neturiu sąraše ir prašančių žodžių. Jūs žinote, apie ką kalbame, Nina Gil. Aš suprantu, jūs kalbate apie informatorius. Norėjau užduoti vieną trumpą klausimą, Moli. Ar jį aptarė taip pat ir tą klausimą, kad reikalingi ištekliai, mm, tam tikras fondas informatoriams, nes priešingų atveju tikrai sunku mm, dažnai jiems prieiti prie to normalaus teisingumo sistemos, tai e, galbūt reikėtų galvoti apie tam tikrą fondą viešų išteklių, kad būtų galima finansuoti jų veiklą. Ačiū daugiau norinčių pasisakyti, nematau, tai suteikiu žodį pranešėjai apibendrinti. Ačiū pirmininkė. Noriu konkrečiai į Ninos klausimą e, sureaguoti. Buvo pakeitime būtent ta mintis dėl fondo. Uh, informatoriams aš ne, nebuvau tikra ir yra pilnas palaikymas, taigi džiaugiuosi, kad jūs iškelti šį klausimą, tai yra didžiulis darbas ir kartais iš tikrųjų ir atlyginimai menkiai ir, ir, ir visi tie ištekliai, kurie yra reikalingi, iš tikrųjų paskui jiems ir visa teisinė pagalba, ne vien tik tai teisinė pagalba yra reikalinga, bet ir, vis, ir, ir, ir finansinė pagalba. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi, kad mm, yra keliamas tas lausimas, kad būtų galima tai įtraukti į pasiūlymą. Toliau, pirmininkas minėjo kovos su pinigų plovimu direktyvą, tai yra prioritetas mums ir daugeliu iš tų, kas dirbame PANA komitete. Aš manau, kad tai abiejais atvejais turėjimas informacijos, kuomet vyksta pinigų plovimas ar vyksta um, mokesčių uh, slėpimo veiksmai. Tai yra labai svarbu, iš tikrųjų, kad būtų galima su netinkama veikla kovoti ir labai svarbu, kad būtų ta informacija pateikiama ir, ir kad tai būtų numatyta demokratinėse teisėkūrinės sistemose ta galimybė. Ir mes norime užtikrinti, kaip galima geresnę apsaugą tiems asmenims ir visos frakcijos tam pritarė. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų tai labai tvirta mūsų aiški pozicija pasakyta komisijai, kad reikia to ES teisinėje sistemoje, kad būtų tinkama teis, informatorių apsauga užtikrinta. Taip pat, man atrodo, yra pakankamai geras buvo frakcijų bendarbiavimas dėl to, ką mes norime pasiekti. Iš tikrųjų, manau, galime pasidžiaugti tuo, kad buvo sėkmingi, efektyvūs susitikimai. Ir noriu um, padėkoti Jums visiems ir manau, kad tikrai galėsime toliau bendarbiauti efektyviai. Ačiū pranešėjai ir dėrybiniai komandai, kuri šį vakarą susitiks e, kitam e, dėrybiniam raundui, kad būtų galima kompromisus patobulinti ir paskui rugsėjo 6 dieną komitete ir pagrindinėme jūri komitete bus balsuojama 28 dieną. Tai turime jau baigti darbą. Jeigu norime, kad mūsų nuomonė pasiektų pagrindinį komitetą, Toliau šeštas arba tvarkės klausimas tai yra bendras ES biudžetas 2018 finansiniams metams, visi skyriai, mūsų pranešėjas esu aš, taigi ir pasisakysiu, jei sutiksite, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, tai yra vokiečių. Pabandysiu kalbėti vokiškai. Kommt tut man sich schwer, Hochdeutsch zu reden, aber ich werde mich. Pavarėm sunku kalbėti norminė vokiečių kalba, tačiau pamėginsiu tą padaryti. Noriu padėkoti kolegoms. Iš viso 60 pakeitimų buvo pateikta mano parengtam pranešimo projektui, o tai parodo didžiulį kolegų susidomėjimą biudžeto aspektais ir aš tai vertinu labai palankiai. Vakar po pietų vyko susitikimus su šešėliniais pranešėjais ir e, aš pateikiau jo metu septynis kompromisinius pakeitimus, vakar juos aptarėme ir manau, kad galiu konstatuoti, kad egzistuoja pakankamai platus pritarimas šiems kompromisiniams pakeitimams ir į juos yra įtraukta didžioji dalis 660 skirų pakeitimų nuostatų. Noriu padėkoti kolegoms už pasiūlymus ir konstruktyvų bendradarbiavimą nes procesas e, turi vykti pakankamai e, spėriai. E, kalbant apie biudžeto atvirkimo procedūrą, pradėjome jį Liepos mėnesio, baigsime rugsėjį. Aš net kaip dėmesį į vieną man labai svarbu dalyką, tai yra Europos priežos institucijos įgaliojimus ir žinoma breksito poveikį mūsų darbams, tiksliau e, e, vienos iš trijų priežas institucijų veiklai, mums žinoma labai svarbus ir e, trijų agentūrų biudžetas ir kadangi laukia trijų priežiūros institucijų veiklos peržiūra, turėsime dar galimybę jų veiklą pasvarstyti išsameu, tačiau tradiciškai turėsime taip pat ir e, galimybę bendro paudžio pastabas pateikti dėl trijų priežios institucijų e, veiklos ir pateikti savo pasiūlymus komisijai. Iš esmės e, sutarėme dėl to, kad trys priežios institucijos atlieka svarbę koordinavimo ir priežios funkciją, todėl turi būti joms suteiktas ir deramas finansavimas tam, kad tas finansavimas būtų panaudojamas kuo veiksmingiau, reikia nustatyti tinkamus veiklos e, tikslus ir suteikti e, jų įgyvendinimo įgaliojimus ir aš todėl džiaugiuosi, kad e, tokią mano poziciją patvirtina ir pakeitimai, kurias teikia kitos frakcijos, dėje į juos nėra atsižvelgiama. Konkretus pavyzdžiai, kuomet, pavyzdžiui, dėl MIFID 2 e, esmo pateikė atitinkamus pasiūlymus prieštraujančius teisėkros institucijų valiai O su EBA, pavyzdžiui, dėl PSB2 mes šiuo metu ginčiamės dėl politinių įgaliojimų, apribojimų, kas yra numatyta. Direktyvo aš galėčiau dar ilgai apie tai kalbėti, taip pat kaip ir kiti e, kolegos, tačiau apsiribosiu tik tai šiais keliais pavyzdžiais, e, e, kurie patvirtina, kad ES teisėkuros institucijų galiojimai yra e, akivaizdžiai ignoruojami. Ir e, man tikrai susidaro įspūdis, kalbantys su kolegomis, kad tokių pavyzdžių yra pakankamai daug ir todėl aš noriu pabrėžti ir atkreipti dėmesį savo prašymę, kad priežiūros institucijos turi neviršti savo įgaliojimų, kalbant apie breksitą ir jo poveikį Europai kaip finansinių paslaugų teikimo regionui, tai reiškia papildomą darbą visoms trims priežiūros institucijoms, kalbant apie bankų priežiūros instituciją, tai jungtinė karalystė išstojus iš Europos Sąjungos, ši agentūra negalės ir toliau likti įsikūrusi Londone, tai nėra jokia bausmė, kaip rašo Britų laikrašiai, tai yra normal, normali stojimo iš ES pasiekmė. Tai žinoma susiję bus ir su papildomis finansinėmis išlaidomis ir klausimas, kas e, tas išlaidas turėtų apmokėti. Čia būtų galima vadovautis principu e, teršėjas moka e, arba moka persikraustimo išlaidas apmoka tas, kas išstoja iš ES, nes be išstojimo ne, tos papildomos išlaidos neturėtų atsirasti, taigi Junktinė karalystė turėtų mokėti persikraustimo išlaidas. Taip pat lieka klausimas, kurioje išlikusių 27 valstybių narių ta agentūra turėtų e, įsikurti persikraušius iš ES Londoną, žinoma, parlamentas tai negali nuspręsti, tik tai pritarti atitinkamam sprendimui, tačiau taryba, žinoma, mielai įsiklauso ir į mūsų rekomendacijas ir nuomonės ir aš manau, kad kalbant apie tris nedidelės priežiūros institucijas, <clears throat> turinčias atskirą administracinį aparatą, tai manau, kad būtų galima paskatinant jų tarpusio bendradarbiavimą, taip pat sumažinti ir jų administracinės išlaidas, todėl savo kompromisiniuose pakeitimuose siūlome galimybę pasvarstyti apie EBOS, e, tai yra bankų priežiūros institucijos sujungimas su viena iš kitų dviejų likusių agentūrų. Ir bet kokiu atveju mes e, tikimės, kad tas, toks mūsų pasiūlymas bus bent jau svarstamas. O pranešime atkreipė dėmesį į tai, kad kad e, biurų nuomos išlaidos atskiruose agentūrose smarkiai skiriasi. Žinoma, e, nuomos kaina nėra vienintelis aspektas, į kurį būtina atsižvelgti, tačiau, pažiūrėjau, EIOPA Frankfurte už savo biurų nuomą moka tik tai pusę tos kainos, kurią e, moka esma įsikūrusi Paryžiuje. Taigi reikėtų čia taip pat e, galbūt pasidomėti šiais aspektais, kodėl egzistuoja toks nuomos kainų skirtumas, siekiant sutaupyti lėšų, jeigu galėtume užtikrinti, kad e, busimoji patalpų nuomos kaina EBOS būtų orientuota ne į ESMOS patalpų nuomos kainą, o į EJOPOS e, manau, kad tai taip pat būtų naudingas siekiant lėšų sutaupyti, taigi norėjau tik tai atkreipti tai dėmesį. Aš tikiuosi, kad uh, Tai septyniais kompromisiniais pakeitimais mums pavyks atspindėti visas svarbiausias kolegų idėjas, nekantri laukiu konstruktyvos tolesnio bendradarbiavimo ir dabar e, pradėkime diskusiją. Pirmajam suteiksiu žodį socialistų demokratų šešėjams pranešėjų Olė Liudviksonai, prašau. Tak for ordet. O koks tai tak te ferb? Ačiū už suteiktą žodį, aš irgi noriu padėkoti ponui Ferperiui už tikrai uh, labai tinkamą glaustą nuomonę dėl to, kad reikia tinkamų išteklių institucijoms tam, kad jos galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Diskusijos dėl ekonominės pinigų sąjungos ateities buvo kaip tik tai gavusias pagreitį prieš vasarą ir man atrodo, kad tikrai reikia pasirūpinti uh, kad būtų numatyti tinkami ištekliai. Jau taryba yra apkarpiusi tą biudžeto eilutę, todėl aš kaip pranešėjas siekiau atstatyti komisijos pirminį pasiūlymą tam, kad būtų galima garantuoti tinkamus išteklius EPS mm, gaivinimui, išgyvenimui, kas reikalinga. Ir tai manau, turėtų atspindėti mūsų komiteto nuomonį, ką aš savo pakeitime pasakiau. Taip pat dėl um, finansinių rinkų dalyviams taikymų, taikomų nustatytų mokesčių, man atrodo, kad tai būtų geras variantas siekiant išplėsti finansavimą, tačiau reikia būti atsargiams, kad nekiltų pavojus institucijų savarankiškumui, nepriklausomumui, nes gali būti toks pavojus jų nepriklausomumui, jeigu um, jų priklausomybė nuo tokių mokesčių taptų per nelik didelė. Thank you. Aš pasakyčiau prieš tai, kad EBI e būtų apjungtas su kuria nors iš kitų institucijų. Ta pranešėja siūlo EBI mm, ir taip jau e, labai intensyviai dirba e, įgyvendinant antro lygmens teisės aktus ir man atrodo, jeigu abeji būtų apjungta su kažkuria kita institucija šiuo metu, tai jos darbas netaptų efektyvesnis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad daugiau institucijų institucijų išteklių turėtų būti skirta vartotojams, neprofesionaliems investuotojams apsaugoti, nes dažnai jie yra nepalankėje situacijoje, kai eina kalba apie informaciją. Jeigu palygintumėm juos su bankais ar finansinėmis institucijomis, kurių situacija yra stiprinama. Taip pat norėčiau akcentuoti tai, kaip svarbu, kad komisija užbaigtų savo darbą dėl kapitalo, sąjungo, e, kapitalo rinkos sąjungos, ypač dėl mažmeninių paslaugų finansinių. Tai nulems finansinės rinkos paslaugų sąjungos gilinimą, tai taip pat lems ir darbo vietų kūrimą ES. Man atrodo, kad didelė dalis ES lėšų turi būti skirta kovoti su mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Uh, tai yra būtent mano pakeitimas atstatant komisijos pirminius pasiūlymus, kad būtų galima mokesčių sistemos efektyvumo užtikrinti ir paremti parengiamasis priemonės, kurios dabar yra kūriamos. Manau, kad tai reikia paminėti mūsų nuomonėje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad kaip ir pranešės, aš galvoju, kad ta, papi, tos papildomos išlaidos, kurios kyla dėl EBI perkelimo, turėtų būti visiškai um, finansuotos Didžiosios Britanijos. Uh, Noriu padėkoti pranešėjai už puikų bendarbiavimą, už jo atvirumą, išklausant mūsų nuomonių ir integruojant jas į kompromisus. Ačiū, Ole. Pirkė Ronin Lenė pavaduos kitą šešėlinį. Ačiū pirmininkė, ačiū už kompromisus, už tikrai vaisingas diskusijas. Luns vardu noriu informuoti Jūs, kad mes paremsime visus kompromisus. Ačiū. Ačiū, tai ir yra viskas, ką norėjome išgirsti. Liberalų vardu. Nestorvalds. Bet liberalai tokie liberalus, kad dar neprisijungė prie mūsų, taigi guja frakcija. Mikel Vėras. Jo irgi nėra. ir paskutinis guoja narys mus palieka. Tai tada Sven Žaliųjų vardu. Ačiū visų pirma, norime padėkoti už nuomonės projektą ir tai, kaip mūsų pakeitimus mm, svarstė pranešėjas, mes tikrai džiaugiamės tuo, kaip e, vyko visi darbai. Aš tik tai noriu tokią vieną išlygą išsakyti. Tai yra dėl kompromisnės formuluotės kur sakoma, kad Europos priežiūros institucijos de facto bando plėsti savo užduotis, savo įgaliojimus. Mes, aišku, galime kalbėti apie kai kurias priemonės, kurias taikė um, priežos institucijos, bet aš manau, kad jos visuomet laikėsi tų įgaliojimų rėmų, kurias mes apibrėžėme mes kaip teisės aktų leidėjai. Iš tikrųjų, jie rūpinosi vartotojų apsaugą, užpildė esamas spragas ir stengiasi užtikrinti nuoseklų ES teisės aktų gyvendinimą. Ir tai yra visų trijų priežas institucijų reglamentuose nustatyta. Aišku, gali būti politiškai išsiskiriančių nuomonių, ar gali būti viena ar kita konkrečia priemonė, ar ne, bet tikrai aš aš galiu tvirtai pasakyti, kad visa tai, ką jos darė, buvo jų įgaliojimų ribose. Ir taip pat, Olė, aš noriu ką pasakyti, nenoriu nesutikti su jumis, bet kuomet eina kalba apie e BI ir JOPA, e nu, parlamentas, kaip ir pranešės, visuomet rėmė tą mintį, kad Europos priežos institucijos turėtų būti kartu. Nes faktiškai daugelio valstybių narių uh, nėra tokio sisteminio skirtumo tarp draudimo ir bankininkystės ir labai turime iškius konglomeratus. Ir dabar jau yra tokia problema, kad ECB neturi atsakomybės už draudimo sritį, nors jie ir prižiūri bankinius subjektus, kurie užsima ir bankinė, ir draudiminė veikla. Tai yra problema dėl re reguliavimo funkcijos, kad EBI ir JOPA yra skirtingose būsnėse, skirtingose miestuose. Parlamentas viso visuomet norėjo, kad jos būtų kartu vienoje vietoje. Ir man atrodo, kad tai, kas siūlo pranešėjas žengti žingsnį tą kryptimį, kur iš tikrųjų yra tiek daug persidengimo tos veiklos tarp draudimo ir bankinės veiklos, tai nežiūrint, koks tai būtų miestas, man atrodo, mes tikrai labai paremtumėm tokį pasiūlymą ir mes, manau, tikrai laikytumėmės tokios linijos. Buvo daug diskusijų ir taryboje mm, dėl to fakto, kad tik tai kurioje vietoje tai turėtų būti, bet man atrodo, kad tai jau yra antrailis klausimas. O bendrai dėkuoju už gerą bendarbiavimą. Uh, Ačiū. O dabar spontaniški pasisakymai. Nina Džil paprašė žodžio. Uh, Ačiū. Dėkuoju pranešėjui už pranešimą tikrai, kadangi tiek dažnai dirbame dėl biudžeto, tai tikrai galvoju, kalbant apie priežas institucijas, reikėtų ieškoti efektyvumo, didinimo galimybių. Aš aišku irgi galvočiau apie finansavimo šaltinių plėtimą, bet jis turbūt nenustebins tai, kad tam tikrų išlygų turėčiau dėl EBI, dėl to, kad Londonas turėtų padengti visas išlaidas. Pirmininkė, aš nežinau, ar jūs klausotės? Gerai. Man atrodo, kol, kol kas būtų per anksti žengti šiuo keliu, nes visų pirma, juk dar vyksta dėrybos ir jau dabar yra kalbama apie tai, kokią sumą turės mokėti Junktinė karalystė ir dalis tų dėrybų, aišku, aptars ir tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, institucijų perkelimas. Tai čia galbūt tokia dviguba buhalterija jau dvigubas skaičiavimas. Tai, bet to, manau, kad iš tikrųjų yra pernelyg ankstyvas toks sprendimas, juk nežinome, koks bus galtinis sprendimas dėl uh, e, breksito. Galbūt Junktinė karalystė ne, ne, nepasitrauks iš bendros rinkos. Tai aš nežinau, galvojant apie 2018 metus, dar šis, ši, ši, ši mintis, dar būtų, mintis būtų pernelyg ankstyva. Aš čia tikrai tokių rimtų išlygų išsakyčiau dėl, dėl to kompromiso. Aš, aš... Ačiū. Ar dar kas nors prašytų žodžio? Ne. Tai tuomet suteikiu žodį pranešėjui, kuris vėl kalbės vokiškai. Atsiprašau. Visuomet ta problema, kad um, pavaduoju Robertą. E, Pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų draugiškus komentarus. Žinau, kad kiekviena frakcija turi tam tikrų jai rūpimų klausimų ir vakar mes e, rengdami kompromisinius pakeitimus pamėginome išsklaidyti visas abejonės, tikiuosi, kad mums pavyko. Tikrai e, mane džiugino socialistų ir demokratų parama dviems pakeitimams dėl dviejų agentūrų sujungimo. Atrodo, kad kitose frakcijose dar šį klausimą reikėtų papildomai apsvarstyti, tačiau bet kokiu atveju labai džiaugiuosi gavęs paramą šiam savo pasiūlymui. Dėkingas esu Oliai už e, jo išsamei pristatyta pozicija dėl atskirų biudžeto eilutė, eilučių, kalbant apie sąnaudas, tai aš drįščiau teikti, kad e, netgi jeigu Junktinė karalystė po 19 metų balandžio mėnesį dar priklausytų bendrai rinkai, nors man atrodo, kad Britų vyriausybė netgi pati nėra tau suteikusi tokių įgaliojimų, vis tiek Europinė agentūra negalėtų ir toliau likti įsikūrusi Londone. Nu, tai yra susijęs su kai kuriais kitais teisiniais aspektais, e, ypač e, su klausimu susijusiu su galiojančia jurisdikcija ir aš kaip supratau, kad e, viena iš priežasčių Jungtinė karalystė pastraukti iš ES buvo nenoras vadovautis teisingumo teismo jurisdikcija ir pripažinti jo viršenybę. Buvo pastabai salės, kad būtų galima pritaikyti tam e, tikrą pernamų laikotarpio režimą, tačiau e, tai taip pat būtų pakankamai sudėtinga užtikrinti e, ir netgi tai nėra reikalinga, mano nuomonė, ypač kalbant apie vaistų priežiūros agentūrą. Tačiau tai taip pat yra klausimas, dėl kurio mes galime tik pritarti arba nepritarti per galutinį balsavimą, tačiau tikiuosi, kad demokratinį procesą pasitelkę šią problemą taip pat sugebėsime išspręsti, bet kokiu atveju toks įspūdis man susidarė diskutuojant su kitų frakcijų atstovams. Balsuosime šiandien po pietų, taigi prašau e, visų gausiai aktyviai dalyvauti, nepamiršti savo balsavimo kortelių pagal numatytą procedūrą šią savaitę. Visi komitetai turi parengti savo nuomonės dėl biudžeto patvirtinimo tam, kad biudžeto komitetas e, galėtų ramiai pasirengti balsavimą ir balsuojama būtų rugsėjo mėnesį, o per plenarinę sesiją atinkamas galtinis balsavimas yra numatytas per antrąją spalio mėnesio plenarinę sesiją. Dabar perkime prie aštuntojo darbo tvarkės klausimo, taigi vėl persijungsiu į anglų kalbą. Labai dėkoju, labai perėmėme prie aštuntojo darbo tvarkės punkto, tai yra prie pridėtinės vertės mokesčio prievolių taikomų paslaugų teikimo ir nuotoliniai priekybai prekėmis. Mūsų pranešėjas yra Katalin Šorin Ivan. Uh, has the S&D group any information when the rapporteur will come? Ar jums yra žinoma, kada atvyks e, pranešėjas? Ar norėtumėt, kad paskelbtume per traukėlę iki 11 valandos? Na kągi, atsiprašau, kad negalime pradėti dabar iš karto nagrinėti šio darbo tvarkės punkto. Uh, Bet mes pradėjome užtat posėdį laiku, o dabar skelbiu pertrauką iki 11 valandos.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

Okay.

So, according to the clock we have... Na kągi, laikrodis rodo 11 valandą ir mes galime tęsti darbą pagal mūsų darbo tvarkę. Ir kartu nagrinėsime 8 ir 9 darbo tvarkės punktus. Ir Pirmiausia, žodį suteiksime mūsų pranešėjai, kuris yra atsakingas už prezinės vertės mokesčio prievolės. Mūsų pranešėjas yra ponas Katalin Sorin Ivan. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti kolegoms už patiktus pakeitimus. Komisijos pateiktas pasiūlymas iš tikrųjų yra platesnio rinkinio dalis. Šio rinkinio Europos komisija ketina reaguoti į būtinybę modernizuoti PVM sistemą. Aš manau, kad yra keli svarbus dalykai. Komisijos pasiūlymas yra grindžiamas minimalia vieno langelio sistema MOS kuri buvo pradėta taikyti 2015 metais, siekiant sumažinti elektroninių paslaugų teikėjų reikalavimų laikymosi išlaidas. Ši sistema labai sėkmingai veikia, ne, ne tik mažinant administracinę naštą, bet ir didinant pajamas. Komisijos pasiūlymus siekime išplėsti šios sistemos taikymo sritį. Sistema vadinasi MOS, minimal, minimali vieno langelio sistema. Ši sistema yra labai naudinga visoms įmonėms, bet e, ypač MVI. Toms įmonėms, kur, toms MVI, kurios nori pagal supaprastintą tvarką mokėti PVM. Taip pat pritariu 28 straipsniui, pagal, kuriame yra numatyta, kad interneto platformos yra laikomas atsakingomis už PVM užteikiamas paslaugas surinkimą. Ir aš manau, kad taip pat e, jos turėtų, e, tokia prievalė jiems turi būti taikoma tuomet, kai jos veikia kaip tarpininkai. Nes ES įmonės kenčia nuo nepalankios konkurencinės padėties, kai tiekėjai už ES ribų vartotojams sąjungoje internetu parduoda prekes nemokėdami PVM ES. Tam, kad galima būtų e, supaprastinti elektroninę prekybą ir geriau rinkti PVM, reikėtų imtis darbo. Nebuvo patekta labai daug pakeitimų, nes panašu, kad visi remia patektą pasiūlymą. Ir šiandien aš norėčiau išgirsti kolegų nuomonę. Man atrodo, kad dėl pateiktų pakeitimų neturėtų iškilti didelių problemų. Mes turėtume susitarti, aš manau, dėl visų uh, pakeitimų ir vyks šešėlinių pranešėjų susitikimai. Apie šį dokumentą kalbėsime per spalio pirmąją plenarinę sesiją. Nors žinau, kad e, ne visų nuomonės yra vienodos, ir, bet e, manau, kad reikia jas aptarti ir esu nusteikęs optimistiškai. Uh, Na kągi, toliau perinime prie devintojo punkto, tai yra prie administracijų bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje. Mūsų pranešėjas yra Liudek Nedermair. Prašau. Ačiū. Pa, pa, Markus, šis dokumentas yra nagrinėmės pagal konsultacijos procedūrą, jis yra susijęs su uh, dokumentu, kurį pristatė ką tik Ivan ir jame kalbama yra. Uh, apie infrastruktūrą, kuri reikalinga tam, kad galima būtų tankyti minimalę vieno langelio sistemą. Ir šis dokumentas yra glaudžiai susijęs su ką tik kolegos pristatytų pranešimu. Bet šis pranešimas yra paprastesnis ir todėl jam patikta yra tik tai 22 pakeitimai. Ir yra vienas svarbus pakeitimas, kuriuo siūloma pradėti taikyti šį dokumentą ne 2021 metais, o 2012 metais. Mes pasitarėme su komisija ir jiems atrodo, kad jų pateikta taikymo data yra visiškai pagrista, todėl kad valstybės narėse reikės atlikti tam tikrus pritaikamuosius veiksmus ir jie baiminasi, kad jei bus pakstantas šių dokumentų taikymas, tuomet e, valstybės narės nebus tinkamai pasiruošusios jam gerai įgyvendinti. Todėl aš siūlau nekeisti komisijos pasiūlymo šiuo atšvilgiu. Ir e, aš manau, kad balsavimas neturėtų būti sudėtingas, nes, kaip aš minėjau, pakeitimų nėra pateikta daug, tik tai 22 ir dėkoju kolegams už tos pakeitimus. Na kągi, dėkoju Liudukai ir dabar šešėliniai pranešėjai, pirmiausia, Werner Langera iš EPP frakcijos. Bekum. Trumpa pastaba dėl vieno langelio principo taikymų elektroniniai prekybai ir pritinės vertės mokesčiui. 309 pakeitimai buvo pateikti Europos liaudės partijai. Dėl jų sunkumų nekyla, tai yra daugiausia techninio pobūdžio pakeitimai, vienintelis kritinis pastebėjimas, tai yra apyvartos viršutinė riba Šiuo metu ji siekia 100 tūkstančių eurų per metus e, kiekvienai šaliai. Komisija pasiūlė sumažinti šis lengstį iki 10 tūkstančių. Aš manau, kad toks lengstis yra prasmingas ir komisija e, pateikė pakankamai argumentuotus paaiškinimus. Taigi, kolegės Skotkato pakeitimas nekeisti šios lenkščio arba liberalų siūlymas ponios Nivenhausen arba EKR. Bentoliukės pasiūlymas sumažinti šis lengsnį iki 305 tūkstančių eurų. E, manau, kad tie pasiūlymai nėra prasmingi, taigi aš palaikyčiau šio klausimų komisijos poziciją. Ir manau, kad per vieną sustikimą su šešėliniais pranešėjais mes galėtume įspręsti šią problemą. Noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad jis taip e, sklandžiai viską parengė. Ačiū socialistų demokratų frakcijos vardu. Dabar kalbės Franzulica. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbėjai kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti be abejo. Jau pranešėjo ir kitiems šešėlėms pranešėjams už jų darbą, rengiant šį svarbų dokumentą. Akivaizdu, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus e, PVM dokumentų rinkinio elementas. Mes žinome, kad PVM e, sudaro didelę valstybių narių pajamų dalį ir prisideda prie e, valstybių narių plėtros, jei tinkamai naudojamos yra lėšos. Mes nuo pat pradžios kalbėjome, kad reikia laikytis proporcingumo ir subsidiarumo principų. Ir mes pritarėme tam, kad šis dokumentas būtų patvirtintas. Elektroninių paslaugų spektras turėtų būti didinamas ir todėl vieno langelio sistema yra reikalinga. Koordinuoti auditai taip pat yra reikalingi. Be to žinome, kad šis dokumentas turės teigiamą poveikį biudžetui. Čia reikėtų išvalgyti papildomumą ir komisija, e, pranešėjas siūlau sutikti komisijai galimybę gauti reikalingą informaciją apie šią sistemą, da, tam, kad galime būtų da, rinkti daromą statistiką. Komunikavimas tarp komisijos ir valstybių narių turėtų būti proporcingas ir veiksmingas tam, kad galima būtų pasiekti nustatytų tikslų laiku. Todėl mes manome, kad labai svarbu yra įvertinti, ar reglamentas gali būti pradėtas taikyti anksčiau nei siūloma, e, tai yra anksčiau nei 2021 metais. Šis pasiūlymas yra pirmasis žingsnis reformuojant PVM sistemą, atsižvelgiant į tai, kad labai sparčiai plėtojasi elektroninių paslaugų uh, sektorius. Labai svarbu yra taip pat uh, suprasti, uh, kad jei mes atsisakysime labai didelės, sudėtingos ir brangiai kainuojančios PVM sistemos, mes galėsime paskatinti e, didesnę elektroninių paslaugų teikimo sektoriaus plėtrą. Dėkoju. Toliau, EKR. Ačiū pirmininkė, aš manau, kad būtų prasminga dabar apibendrinti diskusiją ir pranešimus. Jau anksčiau pristačiau savo poziciją dėl abiejų pranešimų, nenoriu jos kartoti. Manau, kad abu pranešimai yra naudingi tą prasme, kad nesiūloma spręsti labai daug ginčytinų klausimų, taip pat ir teikiami pakeitimai nereiškia jokių neįveikiamų kliūčių ir aš manau, kaip ir kolega Langė, kad e, per vieną šešėlinių pranešėjų sustikimą problemas būtų galima išspręsti. Aš taip pat pasakau už tai, kad e, apyvartas siūlomas slengsnis turėtų būti žemesnis nei egzistuojantis dabar ir tai turėtų būti 10-35 tūkstančiai ir kita suma. <clears throat> tai tikrai, e, manau, būtų galima dėl to diskutuoti. Svarbiausia, kad būtų patvirtintas bendras principas ir bendras požiūris, kuris būtų naudingas visoms įmonėms. Manau, kad per šešėlinių pranešėjų susitikimą sugebėsime susitarti. E, Lyvė Veringė, aš kalbėsiu koros vardu. Pirmiausia, šis teisės aktas paskatins vidaus rinkos plėtrą, supaprastindamas bendras taisyklės ir palengvindamas elektroninių paslaugų teikimą taikomos e, PVM išimtis e, ta, bus e, panaikintos ir bus taikomas, taikoma vieno langelio sistema. Komiteto nariai pateikė nedaug pakeitimų ir man atrodo, kad tai aiškiai rodo, kad mes visi sutarėme dėl šio pasiūlymo. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad pašto ir kurjerių paslaugoms reikia skirti ypatingą dėmesį. Mane neramina tai, kad ypatingos nuostatos taikomos nuotoliniai prekybai iš Europos, ne ES ribų neturėtų apsiriboti tik tai e, tarpininkais. Pašto paslaugų sektoriuje suntoms, e, dėl kurių vertė yra mažesnė nei 150 e, eurų 150 eurų sukurs ne, per didelę finansinę naštą, todėl aš siūlau tą sumą padinti iki tūkstančių ar net dviejų tūkstančių. Taip pat e, būtų naudinga mūsų vartotojams ir e, geriau atitiktų dabar valstybės narėse taikoma praktika. Aš manau, kad mes galėsime visi aptarti pateiktus pakeitimus. Uh, Toliau devintas dokumentas. Koros sako, kad kaip aš ir sakiau, kai buvo patektas šis pasiūlymas, aš tikiuosi, kad šis teisės aktas bus pradėtas taikyti kuo greičiau. Jis turėtų teigiamai paveikti valstybių surinkamas pajamas ir sumažins su reguliavimu susijusias įmonių išlaidas, mažins jas mažiau, daugiau nei 2 milijardais eurų. Todėl aš pritariu šiam dokumentui. Be pranešėjo pateikto, pateiktų pakeitimų, aš norėčiau pabrėžti, kad šis dokumentas padės mums geriau kovoti su sukčiavimu, nes bus naudojami operacijų analizės instru, instrumentai. 2016 metais, kai pirmininkavo Niderlandai, buvo pateiktas pasiūlymas dėl informacinių technologinių priemonių skirtų šiai, šiems tikslams pasiekti. Ir buvo susitarta, kad jos bus taikomas ES lygmenių. Šios informacinės, prie, uh, informacinių technologijų priemonės turi būti taikomos visur, tai bus naudinga visoms valstybėms narėms ir aš rekomenduoju, uh, jų, uh, aš siūlau jums įsigilinti į tai, kaip šios priemonės veikia ir noriu, kad kuo skubiau būtų patvirtintas šis dokumentas. Dėkuoju, toliau Guė. Lopes Permehomes nėra, tai kito pranešėjo taip pat nemandau, bet tai reiškia, kad žaliesiams turime sutikti žodį, tačiau jų bašelinės pranešėjos taip pat nėra. Barbara Kapel, jos taip pat nematau salėje. Kol kas dar niekas iš kolegų nepaprašė žodžio dėl šių dokumentų. Ne. Na kągi, tuomet galėsiu suteikti žodį mūsų pranešėjams ir pirmiausia, pirmiausia kalbės ponas Ivan. Ačiū, ponė pirmininkė. Na viskas yra labai paprasta. Čia nėra jokių jautrių klausimų, kuriuos turėtume aptarti. Ir aš tikrai susitikinęs, kad pirmajame šešėlinių pranešėjų susitikime, kuris įvyks Strasbūrė, mes spręsime visas galimas problemas ir šiam pranešimui galės visi pritarti. Taigi da, jokių jautrių klausimų nėra ir susitikinęs, kad šis dokumentas bus parengtas ir greitai, ir bus atitinkamos kokybės. Dėkuoju, panas Liudek. Aš nieko negaliu pasakyti, nieko negaliu pridurti. Na kągi, puiku. Bet aš dabar susidūriau su problema, todėl kad už kitą darbo tvarkės punktą yra atsakingas e, mūsų pirmininkas Roberto, o jo dar nėra salėje, todėl aš esu priverstas paskelbti dar vieną pertrauką iki 11 val. 30 minučių.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

So, hello everybody. The latest information was that our... Pagal naujausią informaciją pranešėjas vis dar yra pakeliui ir jau atvykęs į Europos parlamento pastatą, taigi tęsime posėdį, septintas darbo tvarkės klausimas, teisės aktų patvirtinimas pagal 290 straipsnį sutarties dėl ES veikimo. Turime 102 pakeitimus, kuriuos pateikė pranešėjas, kiti nariai pakeitimų neteikė. Teisės reikalų komiteto pranešėjas jau mus informavo, kad atsižvelgs į visus ekonomikos komiteto narių pakeitimus. Tai yra pirmą kartą taikoma nauja tvarka pagal 53 straipsnio darbo tvarkos taisyklių ketvirtąją dalį, kuomet nauji pakeitimai nėra teikiami, kai visi iki šiol pateikti pakeitimai yra patvirtinami tuo pačiu metu pagal 290 straipsnį ir 221 straipsnį. Statė Darbos Sąjungos veikimo bus patvirtinti deleguoti ir uh, įgyvendinami teisės aktai. Dauguma pakeitimų siekiama apriepti, e, išplėsti ir e, įgaliojimus ir dauguma pakeitimų atitinka teismo praktiką ir galiančius teisės aktus tačiau kai kuriuose pakeitimuose 95 nuo 95 iki 100 siūloma steigti atitinkamas įgaliojimas susijusius su infliacija ir rinkų pokyčiais, kuriais anksčiau nebuvo naudojamasi. Tiek e, pirmininkas net pasakyti, sirpa pietikainen dabar šešėlinė pranešėja kalbės. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pranešėjo pozicija tikrai yra labai puikiai parengta, neturiu jokių papildomų komentarų, ar komisija norėtų <clears throat> pasidalinti savo nuomonėmis dėl kiekvieno 102 pakeitimų pasklas. klasės. Ačiū tik tai dėl 102 komisija norėtų sureaguoti. Tačiau dabar norėčiau labai trumpai sureaguoti į bendro pobūdžio pastabas, kurias e, išdėstė pranešėjo savo pranešimo projekte. Noriu priminti komisijos pasiūlymą suderinti, e, pritaikyti, priderinti 168 teisės aktus prie Lisabono sutarties nuostatų, įskaitant ir tos teisės aktus, kurie patenka į jūsų komiteto įgaliojimų e, sritį. Jau anksčiau bandėme tą padaryti, dėja taryba nepritarė, dabar antrojų bandymų e, ketiname pasiekti šio tikslo, pakeisdami teisėjų kūros technika, kuomet kiekvienas iš teisės aktų atskirai turėtų būti apsvarstytas kartu su taryba ir parlamentu. Perskaitęs pranešėjo pakeitimus siūlomus, norėčiau sureaguoti į kelis aspektus, kaip suprantu, pranešėjas turint minėti, kad komisija savo pasiūlyme, kaip įprasta, yra siūloma įgaliojimų suteikti neribotam laikui pranešėjas. Tuo tarpu siūlo penkerių metų trukmės laikotarpį, kurį būtų galima pratesti komisijai pateikus atitinkamą ataskaitą. Komisija mano, kad tai nėra būtina, pirmiausia dėl to, kad parlamentas ir taryba bet kada gali atšaukti suteiktus įgaliojimus. Antra, jau esame sukaupę tam tikros patirties susijusios su e, esamais įgaliojimais jokių naujų uh, jokių naujų galių mes nesiūlome. Ir trečias aspektas yra susijęs su tuo, e, kad nustačius e, atskaitomybės prievolę dėl visų galių visose sektoriuose kas penkerius metus e, ženkliai padintume komisijos administracinę naštą. Dar vienas aspektas susijęs su tuo, kad uh, Šiuo metu pabaiga turėtų pradėti veikti naujas deleguotų teisės aktų registras ir juo bus užtikrinamas visapuškas skaidrumas e, visais procedūriniais etapais. Taigi mes siūlytume penkerių metų laikotarpį naudoti selektyviai, esant e, atitinkamo pagrindo o ne bendrai. Taip pat tas numaties prieštaravimo laikotarpis trijų mėnesių trukmės su galimybė jį pratesti įprastai yra taikomas dviejų mėnesių prieštaravimų patikimo laikotarpis su galimybė jį pratesti dar dviejams mėnesiams, kai kuriuose teisėkuros rytise yra taikomas e, trijų mėnesių laikotarpis su galimybė jį pratesti dar trims mėnesiams, tačiau mes e, siūlome atsižvelgti kiekvieną atvejį atskirai. Taip pat buvo dar vienas pakeitimas 99-asis, tik tai norėčiau trumpai e, jį pakomentuoti. Pranešėjas siūlo. E, išbraukti tam tikras nuostatas pagrindinėme teisės akte, remdamasis tuo, kad teikiama formuluotė nėra e, labai vienareikšmiška ir anksčiau nebuvo ją pasinaudojama. Tai, kad tam tikra gale nebuvo iki šiol naudojamasi arba pasinaudota, nėra pakankama priežastis e, ją išbraukti. Taigi daugiau komentuoti nenoriu. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Aš labai bijojau, kad jūs norėsite pakomentuoti kiekvieną iš 102 pakeitimų. Tai būtų labai e, užtęsę mūsų posėdžio trukmę, dabar matau, kad žaliųjų šešėlinis pranešėjas jau atvyko į posėdžius, e, e, jo vasaros atostogos buvo labai įdomios ir naudingos. Ačiū pirmininkė, mano vasara tikrai praėjo labai smagiai. Aš laukiau iš posėdžio durų, kol pirmininkas ateis ir nedrįsau žengti į salę. Aš tik norėčiau padėkoti pranešėjui pirmininkui ir pasakyti, kad mes pritarėme 102 pakeitimams ir tikiuosi, kad tą žinę perdusite komiteto pirmininkui, žinoma. Mes nedelsint jam šią svarbę informaciją perdusime apie tai, kad e, jį palaiko tos e, komiteto frakcijos, kurio atstovai dalyvauja posėdėje. Taigi, bet kokiu atveju mes turėsime balsuoti dar prieš e, tai, kai vyks balsavimas teisės komitete. Ačiū. Skelbime posėdžio pertrauką iki 15 valandos ir mes kalbėsime apie